ir tada negali būti informuotas, arba kai šiaip nedalyvauja, negali dalyvauti teismo posėdėje. Dėkui. Dabar kitas mūsų darbo tvarkės punktas, bendras mūsų komiteto ir peticijų komiteto posėdis, tai yra Europos ombudsmeno savo iniciatyvą atlikto tyrimo dėl Frontex specialioji ataskaita. Ir Frontexas pagal šią ataskaitą, ombudsmeno ataskaitą, elgesi taip, kaip turėtų elgtis pagal savo įgaliojimus, išskyrus procedūrą dėl skundų teikimo pradžios, dėl pagrindinių teisių. Ir per Lybę komiteto posėdį 14 metų 13 vasario ombudsmenas paprašė, kad parlamentas jį paremtų. Šioje srityje parlamento du pranešėjai rengia, du komitetai rengia pranešimą šią temą, ponė Keller, Lybė komiteto ir ponė Metzola iš peticijų komiteto. Šiandien mes svarstysime šią ataskaitą, koordinatoriai sutars dėl pakeitimų pateikimo datos rytoj 11 e, lapkričio, turint galvoje, kad yra numatyti Mm, pakeitimai 12 lapkričio ir komisijoje bus balsuojama 16 e, lapkričio. Mes paspartinome darbų grafiką, kad galėtume e, greičiau dirbti šioje srityje ir dabar norėčiau suteikti žodį poniai Vikstrom, peticijų komiteto pirmininkiai, pranešėjam ir po to tiem kolegom, kurie norės pasisakyti. Ačiū, aš taip pat norėčiau jūs visus pasveikinti šiame bendrame posėdėje. Kaip peticijų komiteto pirmininkė, kaip ką tik pasakė ponė Jotova, tai yra pirmasis bendras mūsų posėdis, kuriame bus kalbama apie pranešimo projektą. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad ir Frontexo, e, ir ombudsmeno atstovai šiandien dalyvauja šiame posėdėje, taigi norėčiau jūs pasveikinti Iš Frontexo ponas Džil Arijas, direktorius, ir ponas Erve Kanjar, o ombudsmenų atstovauja mm, Marta Heršembinska, skyriaus vadovė. Taigi, raginčiau jūs užduoti klausimus ir šių tarnybų atstovams. O dabar visų pirma, norėčiau suteikti žodį pranešėjams, poniai Metsolai ir poniai Keller. Pone Keller, galbūt norėtumėte pradėti. Taip, ačiū. Ačiū kolegos, kad atvykote. Noriu pasakyti, kad puiku buvo bendradarbiauti su bendra pranešėja ponė Metsola. Mes abiejų komiteto, su šešėliniais komitetais abiejų Mm, komitetu mes kalbėjomės jau, taigi jie žino, kokia yra situacija. Noriu tik pasakyti, kodėl svarbu turėti tokį skundų nagrinėjimo mechanizmą. Mes mm, turėtume pritarti rekomendacijai įsteigti tokį skundų nagrinėjimo mechanizmą. Kalbame apie skundus asmenų nukentėjusių per Frontexo operacijas. Tai iš tikrųjų labai svarbu, turint omeny e, didėjančius Frontexo įgaliojimus ir kažtosiuose taškuose ir galvant apie naująjį Frontexo reglamentą, kurį jau kitą mėnesį teiks komisija ir kur bus numatyti praplėsti Frontexo įgaliojimui. Ir e, iš tikrųjų nėra e, techninių kliučių numatyti tokį e, skundų nagrinėjimo mechanizmą. Šis mechanizmas svarbus ir pačiam Frontexui, kad e, jis galėtų nagrinėti galimus žmogaus teisų pažeidimus, kurie priešingų atveju būtų nenustatyti, neįvardinti ir neišspręsti. Taigi visiems mechanizmas būtų palankus. Kokia būtų mechanizmo siūlomo struktūra? Mes žiūrime į dabar jau Frontexo turimą pranešimų teikimo sistemą, pranešimų apie žmogaus teisų pažeidimus. Mes galime numatyti žmogaus teisų E, biuro atstovai. Tai buvo vienas iš svarbių klausimų per ankstesnį Frontexo kadenciją ir tokias pareigybės nustatyti reikalavo parlamentas. Manome, kad tas mechanizmas turėtų veikti taip, kad visi galėtų pateikti skundą tą kalbą, kurią kalba, tarkime, migrantai ar prieglopšio prašytojai. Na, Galbūt e, reikėtų galvoti apie kompetencijas. Frontexas e, ne visada turi e, kompetencijas imtis drausminančių veiksmų prieš kitų tarnybų ar kitų šalių oficialius pareigūnus, bet e, mes turime numatyti tokią sistemą, kad vis tiek Frontexas turėtų galimybę pareikalauti atsakomybės ir kad būtų užtikrinta, kad e, konkrečios valstybė, konkreti valstybė narė imasi veiksmų. Na ir, aišku, turime kalbėti apie tai, ką Frontexas gali daryti, pavyzdžiui, pašalinti iš bendrų operacijų pareigūnus atlikusius pažeidimus arba neteikti finansinės paramos valstybėms narėms, jeigu jos nereaguoja į skundus. Ir prisimenate, per paskutinius Frontexo, per praeitę Frontexo kadenciją buvo įtraukta nuostata dėl operacijų laikinų sustabdymo arba nutraukimo tais atvejais, jeigu yra mm, rimtų žmogaus teisų pažeidimų. Taigi yra priemonių, kurių gali imtis Frontexas ir taip pat e, kitų valstybių e, narių laikini pareigūnai, jų statusas taip pat turėtų būti apgalvotas pagal šį mechanizmą. Ir, aišku, pagrindinių teisių pareigūnas, e, taip pat jo pareigos turi būti aiškiai apibrieštos ir turi būti užtikrinti visi jo darbo reikalingi ištekliai. Dar kartą ačiū šešėlinėms pranešėjams už bendrą darbą. Rytoj iki 12 valandos dienos galima tikti pakeitimus. Ačiū visiems ir ačiū Robertai Metsolai už bendrą darbą. Ačiū ponė Keller, dabar ponė Metsola. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti bedra pranešėjai, poniai Keller. Mes kartu parengėme šį pranešimo projektą dėl Europos ombudsmeno. Taip pat norėčiau padėkoti abiejų komitetų šešėliniams pranešėjams Na ir aš atstovauju peticijų komitetui kaip peticijų komiteto vicepirmininkė. Kaip ką pasakė šiame pranešime, aiškiai sakoma, kad būtina įgalinti e, Frontexą taikyti Europos ombudsmeno rekomendacijas. Agentūra jau įsteigė konsultatyvų formą, konsultacinį formą Mm, žmonių teisų klausimais ir įsteigia taip pat pagrindinių teisų skyrių pačioje agentūroje, bet mes turime galvoti dar apie atskirą skundų nagrinėjimo mechanizmą. Ir turime kalbėti apie papildomas priemonės skirtas Frontexui mm, užtikrinti pagrindinių teisių laikymasi ir asmenų skundų nagrinėjimą. Noriu pasakyti, kad šio pasiūlymų nėra pažeidžiamas subsidiarumo mm, principas ir valstybių narių kompetencija šioje srityje. Čia tiesiog sakoma e, tiesiogiai, kad e, Frontexas negali inicijuoti mm, drausminių veiksmų prieš kitus asmenys išskyrus e, paties Frontexo darbuotojus. Pagal Frontexo reglamentą mm, drausminės priemonės yra išskirtinė valstybių narių kompetencija. Kalbant apie asmenų skundų nagrinėjimo mechanizmą, jis užtikrintų asmenų teisę siekti tinkamo teisų gynimo. Tai reiškia, kad ir Frontexas, ir Frontexas ir kitos Europos institucijos, Europos agentūros m, mm, turės daugiau informacijos apie pagrindinių teisių pažeidimus. Ir kad į tos pažeidimus bus tikrai reaguojama, jie bus identifikuojami ir užregistruojami. Ir būtina užtikrinti, kad būtų nagrėjami tik konkretus skundai. Taigi bus tam tikri tinkamumo kriterijai numatyti. Taip pat kalbama apie tai, kad pagrindinių teisių skyriui Frontexe turi būti skirtos papildomos lėšos, kad skundai būtų nagrinėjami veiksmingai. Įdomu bus išgirsti pirminės reakcijas šiandien, taigi laukiu nekantrai diskusijų. Ačiū ponė Metzola. Ponas Koelio, ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti poniams Keller ir Metsolai už šį pranešimo projektą. Ir man džiugu matyti, kad parlamentas mm, mm, dirba tais klausimais, kuriais dirba ir Europos ombudsmenas. Man e, šis klausimas atrodo labai svarbus. Kodėl? Pirmiausia, todėl, kad per pastarosius keletą metų buvo imtasi keletą priemonių, kad Frontexas laikytųsi pagrindinių mm, žmogaus teisių, saugos reikalavimo, skaidrumo reikalavimo ir panašiai. Ir Reglamente taip pat buvo numatyta, kad bendros operacijos koordinamos Frontexo turi užtikrinti pagrindinį teisų laikymasi. Operatyviniai planai yra teisiškai privalomi ir jose numatyta atitinkama atsakomybė ir Frontexo, ir tų pareigūnų, kurių veiksmus Frontexas koordinuoja. Na ir žvelgiant į ateitį, mes turime stiprinti pagrindinių teisų laikymas Europos Sąjungoje, prisijungiant prie Europos pagrindinių teisų konvencijos. Tai taip pat leis užtikrinti, kad um, tiesiogiai per konvenciją vyktų galimų pažeidimų nagrinėjimas, o ne per valstybės narės. Na, o kalbant apie Frontexą, um, aišku, kad jo vaidmuo bus sustiprintas. Aš suprantu, kad um, stiprinti Frontexo vaidmenį yra būtina, bet turime žiūrėti ir į kitą monetos pusę, turime numatyti daugiau kontrolės mechanizmų, taip pat ir pilietinės visuomenės kontrolės mechanizmų. Frontexas plečia savo veiklos sritį pastaruoju metu ir nustatomi taip pat paraleliai mechanizmai skirti pagrindinių teisų apsaugai. Mes turime ir toliau eiti tą pačią kryptimį. Ačiū ponas Koelio. Dabar poniai Milni žodis ir ragičiau kolegų laikytis dviejų minučių termino. Daugiau neregistruojame norinčių pasisakyti. Pone Milner. Dėkui. Kalbėsiu trumpai. Bandysiu tilpti į dvi minutės. Pone pirmininkė, norėčiau irgi padėkoti abiem pranešėjim, poniai Keller ir poniai Metsolai. Manau, kad puikus kompromisinis tekstas. Mechanizmas pateikti skundą, kai tik pagrindinės teisės yra pažeistos, turėtų būti vienas iš pagrindinių parlamento siekiamų rezultatų. Tas įmanoma pagal dabartinį Frontexo reglamentą, bet kai tas reglamentas bus peržiūrimas, turėtume sustiprinti šį aspektą, įtraukiant ir naujus e, Frontexo įgaliojimus, turiu galvoje gražinimo e, procedūras bei paieškos ir gelbėjimo operacijas ir naujasis mechanizmas turi apimti migrantų ir prieglopščio prašytojų e, įvairias situacijas, bet aišku, turi būti praktiškai gyvendinimas. Mes manome, kad čia reikia tam tikrų pakeitimų, turiu galvoje ataskaitų teikimo mechanizmą dėl pateiktų skundų, taip pat bendradarbiavimą Frontexo su valstybių narių, žmogaus teisių organizacijomis ir taip pat lyčių aspektą čia turime uh, įtraukti, nes dažnai tik vyrai žino, kokias teisės jie turi, o moteris uh, retai žino, uh, kokias teisės jos turi. Dėkoju. Pone Rois. Dėkui pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti pranešėjom. Jos puikiai padirbėjo. Vieną dalyką norėčiau pabrėžti, kuris yra labai svarbus. Tai yra, kad pažydžiamos asmenų grupės neturi informacijos, nelydimi nepilnamečiai ir, ir kiti migrantai labai dažnai neturi informacijos apie tai, kokias teisės jie turi ir a, kokios jų teisės gali būti pažeistos. Ir ypač tai liestų nelydimus nepilnamečius, transeksualus, E, pagyvenusius asmenys, visi tie žmonės turi turėti informaciją kokie, apie tai, kokias teisės jie turi ir kas galėjo būti pažįsta. Taigi turėtume e, tą informavimo aspektą pabrėžti. Dėkoju, ponas Kirkop. Dėkui, ponė pirmininkė. Laiko nėra per daug, taigi tik noriu pasakyti, kad mano frakcija pritarė e, pagrindiniams tikslams, kai kalbame apie skundų pateikimo tvarką, bet turėčiau keletą klausimų. Kaip toliau galima stebėti, kas daroma su tuo skundu, ypač turint galvoje pabėgėlius, kurie neturi nuolatinio gyvenimo adreso, kaip jie žinos, kaip jų skundas nagrinėjamas ir kaip jie mm, galės gauti praktinę paramą, praktinę teisinę paramą. Dabar, e, kalbant apie tą pagrindinių teisių pažeidimą, ar bus kažkokie kriterijai leidžiantys spręsti apie tokį pažeidimą, ar kiekviena valstybė narė nusistatys savo kriterijus, kada tos jų nuomonė teisės yra pažeistos turime neužmiršti mm, Frontexo darbo specifikos ir ar tokia e, apskundimo procedūra iš tiesų bus veiksminga. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. ir ponė Daly yra pirmoji mūsų šešėlinė pranešėja. Dėkui, ponė pirmininkė. Aišku, kad šis klausimas yra labai svarbus ir dėl to mano socialistų ir demokratų frakcija e, pritarė pasiūlymui numatyti skundų pateikimo mechanizmą, kaip pažeidžiamos pagrindinės teisės. Bet noriu pasakyti, kad niekas nedraužia Frontexui pagal dabartinį Frontexo reglamentą, tokį mechanizmą numatyti. Aišku, kad žmonių gelbėjimas yra vienas iš ES prioritetų. Ir noriu čia, kad kalbėdami apie saugojimo, apie gelbėjimo operacijas, neišleistume šio aspekto iš akių ir koks bebūtų mechanizmas, jis niekaip neturėtų įtakoti gražinimo ar prieglopščio suteikimo sprendimų, nes tas mechanizmas reikalingas išvengti piknaudžiavimo. E, mūsų frakcija taip pat e, siūlis, kad kasmetinė Frontexo ataskaita taip pat pateiktų informaciją apie per metus pateiktus skundus ir e, tų skundų nagrinėjimo rezultatus nes žinodami, kokie skundai buvo pateikti ir kokios teisės buvo pažeistos, galėsime mm, geriau užtikrinti tų pagrindinių teisių apsaugą ir turime taip pat užtikrinti, kad pagrindinių teisių pareigūnas gautų pakankamą paramą ne tik finansinė prasme, bet ir kadrų prasme. Tikimės, kad pagrindinių teisių e, pareigūno tarnyba turės visas priemonės reikalingas e, tiem rezultatam, kurių tikimasi pasiekti. Ir galiausia, e, turime užtikrinti, kad pažeidžiamos gyventojų grupės, ypač mm, tų grupių, mm, tokių atstovų kaip mažamečių, nelidimų ir kitų E, teisės būtų apsaugotos ir čia EASO reiktų įtraukti į šią sritį. Dėkui. Kitas šešėlinis pranešėjas. Thank you very much. Dėkuoju. Dėkuoju už pranešėjų nuveiktą darbą. APP frakcija pritarė skundų teikimo mechanizmui Frontexo darbe. Trumpai. Manau, jog vertėtų pabrėžti, jog reikia užtikrinti, jog tas mechanizmas ne, neuždėtų per nelik dėlės meistrasinės naštos. Taip pat reikėtų apsvarstyti, kaip reikėtų spręsti trečiosios šalies patiktų skundų klausimą pagal tą mechanizmą. Taip pat turėtume pakalbėti apie kitas galimybės, e, bylos šalių galimybės ir tų asmenų, kurie dalyvauja byloje, galbūt poreikius pateikti skundus. Mes pateiksime pakeitimus ir lauksime reakcijų. Ačiū, ponai Nagy, dabar žodis suteiksiu ponui Eduard Magi. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ir džiaugiuosi dviejų pranešėjų darbų. Tikrai yra e, būtina užtikrinti tinkamą reglamentavimą ir aš pritariu e, e, daly mintimis dėl to, kad reikia pateikti pakeitimus. Tikslas yra geriau užtikrinti pagrindinių teisių laikymasi ir būtina, kad Frontexo adektūra laikytųsi nustatytų nuostatų. Reikėtų daugiau galvoti apie tai, kad reikėtų pagal, pagalvoti apie pažeidžiamiausias grupės, apie vaikus, apie moteris ir reikia atitinkamų pakeitimų šioje srityje. Praėjusio posėdžio metu buvo kalbama apie tai, kad negalima atmesti anoniminių skundų, nes dažnai tikrai yra priežastis, dėl kurios tie skundai yra pateikiami anonimiškai. Ir reikia visus skundus nagrinėti, nesvarbu, ar jie anonimiški ar ne. Dėkuoju ponui Marta, dabar žodis ponė Bjork iš Libė komiteto. Ačiū. Skundų teikimo mechanizmas yra būtinas siekiant užkirsti kelią pagrindinių teisių pažeidimams Tai, aišku, yra labai svarbu, bet ko trūksta šiek tiek, tai įsigilinimo į Frontexo darbą. Iš tikrųjų, dėja, nevyriausybinės organizacijos um, tikrai nurodo, kad yra pagrindinių teisų pažeidimo atvejų susijusių su Frontexu. Problemas, problema galbūt tame, kad tas skundų nagrinėjimo mechanizmas veiks pačiame Frontexe, kai tuo tarpu mums trūksta paties Frontexo veiklos analizės. Mūsų nuomonė, skundų nagrinėjimo mechanizmas turėtų būti už Frontexo ribų. Ir galbūt e, šiame pranešime kalbama E, apie Frontexo pareigūnus, laikinus pareigūnus iš valstybių narių, bet reikėtų kalbėti dar ir apie trečiųjų šalių pareigūnus. Ir koks bus jų statusas. Mes taip pat e, remsime galimybę teikti anoniminius skundus. Taip pat e, lygių teisių akcentavimas svarbus, svarbu apsaugoti ir užtikrinti moterų teisės, nes ypač pabėgėlės moteris yra labai e, pažeidžiamas. Dėkuoju dabar stikšiu žodį poniai Laura Ferrara, o po to poniai Gosman. Ir po šešėlinių pranešėjų pradėsiu nuo ponios Musolinė. Kalėtojų sąrašas jau uždaromas. Daugiau nebesuteiksiu žodžių. Dabar Laura Ferrar, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti du pranešėjus už puikų darbą. Noriu pasveikinti ombudsmeną už atliktą tyrimą, kuris parodė, jog yra poreikis nustatyti skundų nagrinėjimo mechanizmą, skundų apie pagrindinių teisų pažeidimus mechanizmą. Nes migrantai neturi galimybės teikti skundus. Pirmiausia, dėl paties mechanizmo. Vidaus mechanizmas negarantuotų proceso nepriklausomumo Jeigu visą valdymą šio mechanizmo paliktume pačiam Frontexui, tai neleistų atlikti objektyvios analizės e, gautų skundų. Reikėtų ekspertų grupės ir trečiosios, trečiųjų šalių nepriklausomų ekspertų, kurie galėtų objektyviai nagrinėti skundus. tai, kad yra telkiamas dėmesys tik tai į sunkius pažeidimus, na, gali būti tam tikrų formalių pažeidimų ir reikėtų numatyti galimybę papildomai pakartotinai teikti skundą, jeigu problemos nėra iki galo išspręstos. Tai yra reikia numatyti galimybę įvairaus pobūdžio skundams. Dabar dėl anoniminių skundų. Konfidencialumas skundų yra numatytas nuostatose. Reikėtų vengti tokių situacijų, kai kažkas e, gali baimintis pateikti skundą. O informacija prieglopšio prašytojams yra labai svarbi, kad jas teiktų Frontexo darbuotojai tiems migrantams. Ir ta informacija turėtų būti teikiama e, ta kalba, kurią suprastų prieglapščio prašytės dabar ponia Guzman. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjams už jų darbą. Mes kalbame apie pagrindinės teisės ir Frontex agentūrą. Pirmiausia, ką turime padaryti, tai yra pabrėžti, kad militarizuota sienų kontrolė jau yra pagrindinių teisių pažeidimas. Šimtai žmonių rizikuoja gyvybę e, jūroje, kad galėtų patekti, pasiekti Europą. Taip pat jie riziku, žmonės gyvoja, rizikuoja gyvybę kirzdami kitas sienas, o Frontexo darbas yra kontroliuoti sienas. Ir jau tame slypi žmogaus teisų pažeidimas, pačiame Frontex atliekamame darbe. Prieš keletą mėnesių buvo atliktas tyrimas dėl deportavimo skrydžių, kurio organizavo, organizavo Frontex kartu su tam tikromis valstybės narimis. Praėjusią savaitę gavome e, parodymų iš asmens, kuris dalyvavo gelbėjimo operacijoje. Frontex pareigūnai tik stebėjo situaciją, kai tuo tarpu graikų ir italų žvėjai gelbėjo e, skęstančius migrantus. Ko mums iš tiesų reikės, tai yra e, atsikratyti Frontexo įvaizdžio kaip, kaip ES tvirtovės, užtikrintoje reikia sustabdyti deportacijas Ir reikia užtikrinti didesnį skaidrumą ir kontrolę. Kai kalbam apie Frontex e, darbą, norime, kad visos procedūros, visas darbas būtų viešas, kad būtų galima užtikrinti tikrinimo procedūras, kad galėtų dalyvauti nevyriausybinės organizacijos. Taip pat funkcijos turėtų būti atskaiting, atskaitingas Europos parlamentai. Ačiū. Paskutinis šešėlis pranešėjas Ponė Valedo. Av eh, frågorna som handlar om de här utstationerade. Ačiū. Man eh, svarbus atrodo klausimas susijęs su laikinaisiais pareigūnais. Sakoma, kad valstybės narės eh, turi pritarti skundų nagrinėjimo procedūrai laikinų pareigūnų atveju. Negaliu sutikti su tokiu požiūriu. Skirtingose valstybėse narėse yra skirtingi mm, įstatymai susijęs su pagrindinių teisių apsauga, su vaikų apsauga, taigi tie laikini pareigūnai ar deleguoti pareigūnai um, turėtų vadovautis vienodomis žmogaus teisų apsaugos nuostatomis, kad nebūtų e, skirtumų tarp to, kaip suprantamos e, pagrindinės teisės skirtingų pareigūnų. Ačiū. Ačiū, ponia Valero. Dabar žodis poniai Musolinė. Vidente, io volevo toccare solo un punto, perché sono d'accordo con... Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau tik vienu klausimu pasisakyti. Pritariu daugam, ką pasak, kas buvo pasakyta apie pažeidžiamas e, asmenų grupės, besilaukiančias moteris, nelydimus nepilnamečius. Noriu padėkoti dviem pranešėjams. Frontex turi labai didžiulį darbo krūvį. Ir turi labai daug ką nuveikti Ir čia nekalbam apie tai, kad reikėtų kažkaip iš esmės pakeisti Frontexą. Mes tiesiog turime pabrėžti žmogaus teisių svarbą, reikia užtikrinti, kad jos nebūtų pažeidžiamos. Aš norėčiau šitą pasakyti apie skundus. Kai kurie asmenys pasisakė už anonimiškus skundus, kiti yra prieš. Bet pažiūrėkime, kas vyksta tikrovėje Italijoje ir kitose valstybėse narėse. Čia atvykstantis migrantai neturi dokumentų. Neturi tapatybės kortelių, pasų. Jie tiesiog neturi tapatybės dokumentų ir tam tikra prasme beveik, jie beveik visi yra anoniminiai asmenys ir jų skundai yra anonimiški. Frontexas neturi virsti teismu. Valstybės narės e, turi išsaugoti savo kompetencijos sritis, bet ką daryti su tais migrantais, kurie neturi dokumentų. Ir daugumą atveju būtent taip ir yra. Ačiū, ponė Musulinė, dabar žodis ponui Lopės Aguilar. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, mes beveik visi pritarėme idėjai, kad Frontexas turi ginti žmogaus teisės. Tačiau iš tiesų Frontexo įgaliojimai jau buvo peržiūrėti, siekiant sustiprinti Frontexo įsipareigojimus žmogaus teisės rytyje. E, buvo specialus pranešėjas e, net paskirtas dėl Frontex veik, veik, veiklos. Mes norime sužinoti, koks, kiek aktuali yra ta pati mintis, jog reikia peržiūrėti Frontex įgaliojimus. Nuo 2006 metų ta mintis yra, 2011 metais buvo peržiūrėti įgaliojimai Frontexo, siekiant sustiprinti Frontexo įsipareigojimų žmogus teisės rytise. Bet ar iš tiesų žmogaus teisės yra labiausiai, pagrindinės žmogaus teisės yra labiausiai pažeidžiamos, kai yra vykdomos Frontex operacijos. Yra patiekiami kaltinimai, jog žmogaus teisės yra pažeidžiamos, bet kokios pagrindinės teisės yra labiausiai pažeidžiamos? Yra gaunamos ataskaitos apie tokius pažeidžiamus, bet norime žinoti, konkrečiai, kokios pagrindinės teisės yra pažeidžiamas. Ačiū. Ačiū, gerbiami kolegos, mums liko tris minutės dviem asmenims pasisakyti. Pone Spinelį ir paskutinis kalbėtojas, pone Renu Dolans. Dėkuoju pranešėjams ir šešėlinės pranešėjams. Ačiū pirmininkė, turiu keletą pastabų. Manau, labai svarbu paminėti migrantų teisę į, teis, į teisų gimimo priemonės. Į teisminės teisų gynimo priemonės. Pranešime e, ombudsmeno ataskaitoje reikėtų kalbėti apie 263 sutarties straipsnį, kur sakoma, kad teisingumo teismas turi išnagrinėti veiksmų teisėtumą, institucijų veiksmų teisėtumą, kurie galėtų turėti po, teisinį poveikį suinteresuosoms šalims. Kalbame apie konstitucinę demokratiją, ir apie didesnius įgaliojimus, kurie leistų apsaugoti piliečius. Dėkuoju toliau, ponė Renodelion. Ačiū, pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, kad e, Frontexe būtų įkurtas mechanizmas dėl pagrindinių teisų gynimo. Čia kalbame apie darbinius susitarimus, kurie užtikrina bendradarbiavimą tarp Frontex ir tam tikrų trečiųjų šalių. Pagrindinis, pagrindinė teisų hartija kalba apie tos klausimus. Agentūros koordinacinis veiksmuo neturėtų apsiriboti vien Europos Sąjungą. Ir jeigu darbiniai susitarimai kurios, kurie apima dvi šalis, juose yra kreipiamas dėmesys į, į pagrindinių teisų laikymasi, tokie susitarimai nėra privalomo pobūdžio. Čia reikėtų taip pat atsižvelgti tarptautinę teisę, užtikrinti skaidrumą, taip pat reikėtų užtikrinti tokių darbinių susitarimų įgyvendinimo kontrolę mes galėtume pasinaudoti galimybę ir paprašyti išplėsti skundų nagrinėjimo mechanizmą, apimant ir darbinius sustarimus. Tai užtikrintų daugiau skaidrumo ir pagrindinių teisių e, laikymosi. Tai mums leistų užtikrinti, kad migrantų būtės teisės ir prieglupščio prašymo teisės būtų užtikrintos ir kad trečiosios šalis taip pat galėtų naudotis tomis teisėmis. Aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Ačiū. Gerbiami, žu, žmu, gerbiami, e, gerbiami nariai, mes turime posėdį mūsų dalyvauja Frontexo asmenys ir ombudsmenas. Pirmiausia, steiksiu žodį Frontexui, prašau. Ar yra norinčių pasisakyti kolegų? Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mus dalyvauti. Aš norėčiau sureaguoti į porą dalykų, kuriuos paminėjo keletas šio komiteto narių. Pirmiausia, ar pagal dabartinę teisinę, ar dabartinė teisinė sistema yra pakankama įsteigti formalų ginčių nagrinėjimo, skundų nagrinėjimo mechanizmą. Aš nespekuliuosiu, ar ta teisinė sistema yra pakankama ar ne, į ką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, tai kad pagal dabartinę teisinę sistemą ar dabartinė teisinė sistema nėra privaloma valstybėms narėms. Ir kita vertus, pagal dabartinius įgaliojimus mes negalime um, tvarkyti pagrindinių teisių pažeidimų aukų asmeninių duomenų. Dėl anoniminių skundų. Jeigu pagrindinis tikslas yra apsaugoti e, skundo pateikėjo tapatybę, asmenybę, tai mes E, sutinkame, bet Frontexui nagrinėti anoniminius skundus būtų iš tikrųjų sunku, mums tai būtų nemažas iššūkis. E, kai dėl asmeninių skundų e, mes gavome tik keturis nuo 2013 ir daugelis jų buvo susijęs su gražinimais. Turiu pasakyti, kad neturime užregistruotų skundų e, dėl pažeidimų, kurios būtų atlikę deleguotieji pareigūnai. Mm, skundus e, ar pažeidimus e, nurodo dažnai migrantai, bet skundai būna dėl nacionalinių pareigūnų ar dar dažniau skundam, skundžiamasi dėl to, kad migrantai yra gražinami į savo kilmės šalį. Aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, jeigu jų turėtumėte. Ačiū ir ponia Žembinska kalbės paskutinė. Ji yra Europos ombudsmeno biuro atstovė. Ačiū pirmininkė. Ombudsmeno vardu norėčiau pasakyti porą žodžių. Pirmiausia, pabrėžti, kad specialioji ataskaita ombudsmeno buvo parengta pagal dabartinį reglamentą. Taip e, suprantame, kad Frontexo reglamentas bus netrukus atnaujintas ir, žmogaus, e, ir pagrindiniai teisų apsaugos priemonės bus e, tame reglamente numatytos, bet aišku, mes turime tam tikro savarankiškumo ir veiksmų laisvės, nagrinėjant pagrindinių teisų pažeidimus, bet didesnių įgaliojimų reikia ir tai yra akcentuojama ir šiame mm, parlamento pranešimų projekte ir ten kalbama apie valstybių narių ombudsmenų tinklą. Mes esame pasirengę bendradarbiauti ir padėti Frontexui, kiek galėdami, remdamiesi savo uh, skundų nagrinėjimo patirtimi, kad jis numatomas mechanizmas veiktų sklandžiai. Nemažai pasiūlymų, e, tai tiksliau nemažai klausimų buvo užduota dėl to, kaip veiks e, mechanizmas, kokia informacija bus teikiama e, skundus teikiantiems asmenims, kaip bus užtikrinamas skaidrumas ir nepriklausomas skundų nagrinėjimas, mes galime pasidalinti savo patirtimi ir savo rekomendacijomis. Mūsų nuomonė tai yra įgyvendintina ir mes darysime viską, kas ombudsmeno ir ombudsmenų tinklo galioje. Ačiū ponė Zembinska, ar pranešėjai norėtų pasisakyti? Pone Metsola, kiek laiko turime? Dvi minutės. Ačiū. Trumpai norėčiau tik padėkoti visiems už išsakytas pastabas ir pasiūlymus. Ir bendra mano pastaba būtų tokia, kad mums e, kyla labai sudėtingas uždavinys, būtent turime vadovautis dabartiniu Frontexo reglamentu ir jo taikymo sritimi, turime galvoti, kokia yra Frontexo kaip agentūros kompetencija ir negalime kol kas spekuliuoti ir kalbėti hipotetiškai apie tai, koks bus Frontexo reglamentas. Taigi turime vadovautis tuo, ką turime dabar ir tuo remiantis sukurti tai, kas leistų Frontexui įsteigti tokį mechanizmą, kuris e, e, atitiktų dabartinio reglamento nuostatas. Taigi dabar mes į tai turime susitelkti ir mums teikia daug vilčių Frontexo dabartinė pozicija yra bendradarbiavimas, nes iš tikrųjų problemų yra ir galiausiai mes turime laikytis ombudsmeno rekomendacijų, kuriuose yra identifikuojamas tas vakumas ar dabartinė situacija, trūkumai susiję su pagrindinių teisių apsauga. Ir, aišku, mes turime laikytis plačios politinės perspektyvos, nes priešingų atveju mes netliktume savo politinio uh, uždaviniu. Taigi mūsų pranešime būtent e, visa tai ir turi būti atspindėta. Palauksime pakeitimų, kurie bus pateikti jau rytoj ir mes pasistengsime juos įtraukti į kompromisinį pasiūlymą ir galiausiai baigsime renkti abiejų komiteto pranešimą. Ačiū ir ponė Keller. Ačiū savo ruoštų, taip pat norėčiau padėkoti visiems už pastabas. Ir kaip sakė Roberta, mes stengiamės parengti tokią koncepciją, kuri tiktų pabėgėliams ir migrantams, kad jie galėtų teikti skundus ir tie skundai būtų išnagrinėjami, bet kad tas mechanizmas būtų taikytinas ir iš Frontexo perspektyvos. Visi pareigūnai, kurie dirba su Frontexo simboliu, turi būti um, atsakingi, atskaitingi ir turime pagalvoti, kaip padaryti mechanizmą realiai įgyvendintinu. Ir valstybės narės gali taip pat, galės taip pat pasinaudoti to mechanizmo patirtimi. Turime užtikrinti, kad Frontexas e, saugotų pagrindinės teisės, bet ir visos ES valstybės narės jas e, gintų. Lauksime pakeitimų. Ačiū, ponė Keller. Pakeitimus teikti galima iki lapkričio 11 dienos 12 valandos. O dabar norėčiau mm, priminti, kad po pietų atsineštumėte elektroninės balsavimo korteles, nes numatytas balsavimas. Taigi iki popietinės sesijos.